Viešai taip pat tai darome, tai darome ir indi, dėl tų individualių atvejų, kurie buvo paminėti diskusijose ir bendrai. Ačiū komisijos nariu Levandovskui. Dis... Pasibaigus diskusijoms buvo pateikti šeši rezoliucijos projektai, diskusijos baigtos, balsuosime po diskusijų pabaigos. Kitas darbo atvarkės klausimas yra. Azerbaidžianas Ilgaro Mamadovo atvejais. Suteiksiu žodį pirmiausiai rezoliucijos teikėjams, Geringende Odenberg pirmoji kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Šie metai turėjo ženklinti geresnių pokyčių e, metus Azerbaidžiane turint omenyje <clears throat> būsimus rinkimus, nepaisant to, pozicija yra bauginama, Ilgaras Mamadovas um, buvo suimtas, nes yra Baku veikiančios Europos tarybos finansuojamos uh, viešosios mokyklos direktorius, tokiu būdu Rusija pažeidžia Europos uh, žmogaus teisų, Azerbaidžianas pažeidžia Europos žmogaus teisų konvenciją, bei atitinkama Europos tarybos rezoliucija, pagal kurią pagarba žmogaus teisėms yra būtina prielaida tam, kad šalis būtų Europos tarybos nare. Ilgaras Mamadovas buvo suimtas neteisėtai, jo atžvilgiu nevykdomas tinkamas teisinis tyrimas jam nesuteikiamos teisinės paslaugos. Manau, kad Azerbaidžiano valdžia turėtų užtikrinti visiems sąžiningo teismo galimybės. Ačiū. Kolega Hefneris pusantros minutės kalbės. Danke. Čia ponė pirmininkė, mėly kolegos. Šių metų spalio mėnesį Azerbaidžiane vyks rinkimai po dešimtmečius trukusio ir trunkančio Alijevų šeimos valdymo, respublikonų e, alternatyvos partijos pirmininkas Mamadovas buvo iškeltas kandidatu Izmailio mieste. Metų pradžioje vyko neramumai po šių neramumų Mamadovas apsilankė šiame mieste kartu su politikais, stebėtojais, žurnalistais kalbėjosi, po to buvo suimtas ir apkaltintas reušių kurstimu. Nuo to laiko jis laikomas kalėjime, negali renktis rinkimams. Tai yra vienas pavyzdys iš nesuskaičiuojamų pavyzdžių, kuomet dinksta žmonės dėl to, kad pareiškė garsiai apie savo politinius įstikinimus arba ėmėsi kažkokių veiksmų, kurių, dėl kurių kaltė nebuvo įrodyta. Azerbaidžianas siekia bendradarbiavimo su ES, mes taip pat tokiu bendradarbiavimu domimės, tačiau reikia pasakyti, kad taip pat ir rytų partnerystės kontekste bendradarbiavimo prielaida pasirašant asociacijos sutartis turi būti laikoma pagarba žmogaus teisėms, susirinkimo laisvė, žiniasklaidos, žodžio laisvė. Be šių bendrų vertybių bendradarbiavimas neįmanomas. Ačiū kolegai Hefneriui. Pusantros minutės kolegė Šakė kalbėjo. Ačiū pirmininkė komisijos nariai kolegos. Azerbaidžianas pats įsipareigojo gerbti žmogaus teisės, pagrindinės laisvės ir įstatymų viršenybę rytų partnerystės kontekste, tapdamas Europos tarybos nare ir SBO nare. Tad tas susitarimas neturi likti tik popieriuje, jis turi virsti veiksmais ir turi baigtis pilietinės visuomenės priespauda ir žiniasklaidos priespauda ir ypač turėtų būti paleistas Ilgar Mamadov ir prieš jį turėtų būti panaikinti kaltinimai. E, represijos demonstrantų atžvilgių arba visiškas taikių susirinkimų e, sus uždraudimas yra nepriimtinas. Ir aš norėčiau paraginti pona Baroso, birželio 21 dieną susitikus su prezidentu Alievu aptarti šios klausimus. Ekonominiai ir strateginiai interesai neturėtų užgosti, užgošti žmogaus teisų svarbos. Azerbaidžiano žmonės žvelgia Europos Sąjungą kaip į vertybių bendryje tai yra teisinga ir mes neturėtume nusigręžti nuo tų žmonių, kurie nusipelno, kad jų pagrindinės laisvės būtų apsaugotos. Ačiū kolegai Šakiai. Kolega Kabrnoch, vieną minutę kalbės. Vážený pane předsedající, předem bych rád požádal, abych... Pirmininkė, nesu rezoliucijos autorius, taigi prašau uh, išbraukti žodį autorius iš uh, ekrano. Šioje rezoliucijoje mes raginame Azerbaidžiano vyriausybę uh, greitai išnagrinėti Mamadovo bylą ir teisingai tai padaryti. Jis turėtų būti e, paleistas į laisvę. Kandidatas į prezidentus ne tik turi turėti galimybę dalyvauti rinkimuose, jam turi būti suteikta galimybė ir organizuoti savo rinkiminę kampaniją. Mamadovo byloje, kalbėdami apie Mamadovo bylą, e, neturėtume minėti tokių dalykų kaip nepriklausoma žiniasklaida, nevyriausybinės organizacijos, laisvi rinkimai, EBPO e biuras. Mes turime atitinkamas delegacijas ir komitetus, kurie turėtų apie tai kalbėti. Bet atrodo, kad Europos parlamento nariams apskritai šie dalykai mažai rūpi. Ačiū kolegai Kabrnov, pusantros minutės kalbės kolegijai. Kolega Posaltas pakėlė mėlyną kontelę, noriu užduoti klausimą ponui Kabr, Kabrnoch. Noriu paklausti kolegos, ponė pirmininkė, ar jis gali sijausti mūsų padėtį prieš, kuomet 89-aisiais mes kovojame už žmogaus teisės Lenkijoje, Čekijoje, kitose valstybėse. Tuo metu buvo siūloma pasitelkti tylėje demokratiją. Laimė mes taip nesilgėme, nesuprantu, kodėl dabar turėtume elgtis kolega Kabrno. V žádném případě neříkám, že bychom neměli lidská práva hájit a prosazovat. Pozastav... Jokiais būdais nemanau, kad neturėtume ginti <laughs> žmogaus teisų, tačiau uh, E, buvau šiek tiek nustebęs, nes e, turėjau atšaukti savo sustikimus Baku, būdamas delegacijos vadovu, nes nei vienas Europos parlamento narių, skyrus kelis kolegas, nebuvo pasirengę vykti į Baku tam, kad ten e, galėtų dėrėtis dėl žmogaus teisų paties, todėl turėjome nukelti delegacijos vizitą prieš metus vyko pokalbiai Briuselėje ir nei vienas Europos parlamento narys neatvyko į šios pokalbius ir būtent tokiame kontekste dažniausiai yra aptariami, e, aptariami žmogaus teisės, o ne vien tik kalbant apie atskirų žmonių likimus, e, savai suprantama, aš nepritariu tam, kaip su juo dabar elgiamasi. Ačiū kolegai. Kabarnoch, atrodo, kad e, vyko šiokių tokių nesklandumų, vertimas į vokiečių kalbą vyko antroji kanalų, reikėtų technikams pasidomėti. Kolegiai Thun ir Hohenstein, nes teikiam žodis. Pirmikas atsiprašo. E, prieš tai turėjau steigti žodį pusnaros minutės kolegė Veržė, prašau. Monsieur le Président, euh... Pirmininkė, įdomu, kad e, Askarvas sako, kad jis nėra rezoliucijos autorius, tačiau jo pavardė yra tarp autorių. Na, nežinau, čia gal nereikia trukdyti laiko tokiam detalėm, aišku. E, yra šimtai žmonių, kurie išeina į gatves ir reikalauja demokratinių reformų. Vyriausybė sureagavo represijomis. Į kalėjimus nusiuntė opozicijos atstovus, aktyvistus ir prie, e, kabinėjimais prie pilietinės visuomenės organizacijų, spaudos, tai tik tai dar labiau stiprėja. Um, taip pat ir. Um, Mamadovas, tai yra kandidatas į prezidentus, tai yra tik tai vienas iš paskutinių pavyzdžių. Taigi teisingai mes nerimaujame dėl to, kas vyksta Turkijoje, pavyzdžiui, reikia nepamiršti, kad visiškai šalia Azerbaidžiane valdžia irgi naudoja ašarinės dujas ir guminės kulkas, kad išvaikytų demonstrantus. Penktą kartą mes kalbame apie situaciją Azerbaidžiane nuo 2009 metų. Mes turime partnerystės santykius dar um, nuo um, 99 metų mes derame su ta valstybė dėl asociacijos sutarties. Na, jūs deratės. Taigi, kokia yra situacija, kaip mes galime įvertinti tokią partnerystę, kokį spaudimą mes darome, kad ten būtų demokratija, kad ji bent minimaliai galėtų veikti, kokie yra mūsų reikalavimai. Ar mes darome kažkokias tai išvadas iš praeities, tokio paties e, tipo, e, tokios padarybos vyksta su Tunisu, Benali režimu, e, su asociacijos sutartis neturi jokios prasmės su šia valstybė. Pana Levandovskė, atsakykite mums į tokius klausimus. Ačiū ponė Viržyje, kolegė Tun ir Hohenstein. Vieną minutę kalbės. Ačiū ponė pirmininkė. politinių oponentų įkalinimas ir ten jų laikymas tų asmenų, kurie galbūt galėtų užimti prezidento postą po naujų rinkimų yra skandalingas dalykas, tačiau jis pasitaiko ypač šalyse, kurios kažkokiais būdais bando pademonstruoti, jog jose veikia demokratinės institucijos. Sirbaidžianas ir Europos tarybos narys 14 metais turėtų perimti pirmininkavimą, apie tai jau buvo kalbama šiandien. E, jis yra rytų partnerystės e, narys, taip pat deramasi su Azerbaidžianu dėl asociacijos sustarimo pasirašymo, o e, šis asmo laikomas kalėjime, su juo elgiamasi nepriimtinai. Dėkoju kolegoms už tos raginimus, kuriuose buvo siūloma daug griežtesnės formos rezoliuciją patvirtinti, siekiant apginti poną Mamadovą ir tiems raginimams mes garsiai pritarėme. Ačiū kolegiai Tun Hohenstein. Buvo paskutinė autorė, dabar pasisakymai frakcijų vardu, kolegiai Makovei. Vieną minutę. Mara protestelo. Pirmininkė, aš smerkiu Ilgaro Mamadovo suėmimą vasario ketvirtą dieną po taikių protestų. Nebuvo pateikta jokių priežasčių, kodėl šis asmuo e, suimtas ir kalinamas. Jam pateikti neteisingi, melagingi kaltinimai. Jis yra kaltinamas e, kažkokiais smurtiniais veiksmais. Vykę protestai buvo taikus ir tikrai Visiems turėtų būti suteikta galimybė kritikuoti savo vyriausybę. Didžiausia, ironiškiausia yra tai, kad Ilgar Mamadov netgi nedalyvavo tose protestuose. Faktas yra tas, kad Ilgar Mamadov yra įkalintas ir e, yra pamintos jo teisės. Tokie patys dalykai vyksta Turkijoje ir Rusijoje. Mes turime uh, kovoti už demokratiją tose šalyse. Dėkuoju poniai Makovei. Dabar žodis Joanai Senišin. Dziękuję, panie przewodniczący. Azerbejdżan, choć przystąpił. Ačiū, pane pirmininkė. Azerbaidžianas prisijungė prie Europos žmogaus teisų konvencijos, tačiau vis tiek nesprendė politinių kalinių problemos ir e, raginimai paleisti laisvę Ilgarą Mamadovą neatneša rezultatų. Jo labiau parlamentas sugrėžino bausmes e, už raginimus internete e, telktis į protesto akcijas, taip pat sugriežtino nevyriausybinių organizacijų veiklos kontrolę, nesudaromos atitinkamos veiklos, daromos veiklos sąlygos žurnalistams, ribojamas naudojimasis internetu, o tai yra būtina prielaida siekiant įtvirtinti teisės viršenybę ir demokratiją, todėl būtina raginti Azerbaidžianą taikyti deramus standartus, galiojančius Europos Sąjungoje, susitikti rinkimų žodžio nuomonės laisvės srityje. Komisijos pirmininkas Baroso privalo iškelti šios klausimus per kitą savaitę Briuselėje vyksantį Azerbaidžiano prezidento vizitą. Ačiū. Ačiū kolegijai Sinisinai. Dabar kolega Čenės vieną minutę. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, paskaičiavau, kiek mūsų yra šioje salėje. 32 esame parlamento nariai. Taigi aš prašyčiau ponas parlamento narės Tun von Hohenstein e, netvirtinti, kad visi tie, kuri, kurių nėra salėje, laikosi tas pačios nuomonės. Jų čia nėra. Aš suprantu, kad galbūt dėl jūsų pažiūrų jų čia nėra, tačiau kalbėkime apie tuos ir tų vardų, kurie dalyvauja posėdėje, neapsimeskime prieš savo piliečius, kad čia mūsų salėje yra 750, mūsų tik šiek tiek daugiau nei 30. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, džiaugiuosi ponios Veržė pasisakymų dėl Rusijos, Junktinių kairiųjų frakcijos atstovės, tačiau prašau ponios kolegės nesikišti į mūsų frakcijos veiklą, nekritikuoti pono Čaburnoch, nes būtent jūsų frakcija postsovietinėse valstybėse žmogaus teisų padėtį dažnai vertino labai keistai. Taigi pageidaučiau ir prašyčiau, kad pakeistumėte savo retoriką. Ponas Hefneris norėtų užduoti Jums klausimą, ponė Šanecki, keldamas mėlyną kortelę. Aš tikiuosi, kad jį atsakysite, ponė Hefneri. Zanetski, ich kann gut verstehen, dass er nach... Pan Černecki, puikiai galiu suprasti, kad jūs norite to jau išėti salės po savo kalbos, Tačiau prieš jums e, pasinerinti kitus darbus, galbūt trumpai galėtumėte atsakyti klausimą. Nesupratau jūsų pasakymą, jeigu būčiau jūsų pratęs, tai e, e, manau, kad jūs nesuprantate parlamentinės veiklos taisyklių nes čia vyksta parlamento posėdis ir parlamentai posėdžiauja nepriklausomai dalyvių skaičiaus. Posėdis yra laikomas viso Europos parlamento posėdžio, todėl prašau jūsų neužsipuldinėti asmeniškai kolegų, ypač tų, e, kurie dirba šį sunkų darbą ir rūpinasi ne tik savo reikalais, tačiau ir žmogaus teisų padėtimi kitose valstybėse. Kuniga Černeckė, ponė Veržyje taip pat norėtų jums duoti klausimą, tuomet galėtumėte atsakyti iš karto į du, kolegė Veržyje. Oui, je ne sais pas bien si c'est un carton. Nežinau, iš tikrųjų, ar tai a, mėlyna kortelė būtų, ar mano asmeninis toks klausimas, bet tiesiog norėjau sureaguoti į tai, ką kolega pasakė, kuris a, nu, nustebo, kad jis yra šitas kaip autorius. Jeigu jis yra, yra šitas kaip autorius, tai čia a, reikia kabinėtis ne prie a, tarnybų parlamento ar čia esančių žmonių, o prie savo frakcijos. Jūs pirmą pas save susitvarkykite, o paskui pulinėkite kitus. Gerbkime vieni kitus ir dirbkime kartu. Herr Kollege Zarnecki. Kolega Černiecki, prašau atsakyti. Labai ačiū. Man susidaro įspūdis, kad e, kolega Hefneris e, neįdėmiai manęs klausėsi ir galbūt netitinkamai, nederamai vertina tai, ką pasakiau. Aš tik pasakiau, kad e, labai gerbiu tuos 32 asmenys, kurie dalyvauja posėdėje ir kurie kalba Europos parlamento vardu. Taigi nedarėtų kalbėti apie kitus parlamento narius, kurių nėra posėdė dėl įvairių priežasčių. Aš prašau, kad mano pasisakymai būtų deramai vertinami ir interpretuojami. Pone Veržė, aš nekalbėjau apie jūsų netą rezoliuciją, aš tik minėjau jūsų frakcijos atstovų pasisakymus kitose diskusijose. Dank, Ačiū, kolegai Černieckiui. Pusantros minutės dabar kalbės kolega. Ačiū pirmininkė. Azerbaidžianas yra svarbus ES partneris, ypač apsirūpinant dujomis. Nabuko projektas, jeigu jis bus įgyvendintas, daug prisidės prie ES valstybių narių apsirūpinimo dujomis. Taigi turime daryti viską, kad su šia šalimi plėtotume kaip galima geresnius e, santykius ir sumažintume savo priklausomybę nuo Rusijos. Tai yra pagrindinis dalykas. Vis dėlto nepaisant tam tikros vilties kibirkšties, kad e, žmogaus teisė jau bus paisoma Azerbaidžiane, tai, kas vyksta, rodo, jog pasaulis gali smarkiai nusivilti, ypač jeigu galvojo, kad e, žmogaus teisės galėtų tapti valstybių santykių matu. E, artėja prezidento rinkimai, jie vyks spalio mėnesį, o opozicijos kandidatas yra laikomas areštinėje. Tai leidžia teikti, kad prezidentas Alievas tikrai nėra pats didžiausias pasaulio demokratas. E, manau, kad šį klausimą reikia aptarti, e, reikia išklausyti įvairių nuomonių ir mes turėtume labai aiškiai pareikalauti pagarbos žmogaus teisėms. Mes nenorime, kad Azerbaidžianas sugrįžtų į Rusijos glėbį, o Rusija jo laukia. Dėkoju ponui Žiobro. Dabar kalbėtojai savo vardu, ponas Keli, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Taip, Rusija ir Azerbaidžianas turi daug ką bendra, ypač juos sieja panieka žiniasklaidos e, laisviai, susirinkimų laisviai ir nepakantumas opozicijai. Ir Azerbaidžiane spalio mėnesį vyks prezidento rinkimai ir įvykiai kitų rinkimų smarkiai nuvylė. Ir vienas iš pavyzdžių yra Mamadovo atvejis. E, kandidatas į prezidentus yra uždarytas kalėjime dėl melagingų kaltinimų. Jo bylos nagrinėjimas du kartus atidėtas ir atrodo, kad jis dabar yra karceryje ir neaišku, ar jisai bus išleistas iki rinkimų. Tokia padėtis yra nepatenkinama, mes turime pasitelkti visas turimas priemonės, kad jis būtų kaip galima greičiau paleistas į laisvę, kad galėtų įvykti sąžininkai teisingi rinkimai. Manau, tai yra svarbiausia. Ačiū. Ačiū kolegai Kelė. Kolegai Kretų minutę kalbės. Ačiū. Sutinku su tais, kurie nepritarė tam, kaip Azerbaidžiano valdžia elgesi su ES. Tai, kas vyksta, labai nuvilia, ypač turint omenyje, kad, kad Azerbaidžianas pirmininkaus Europos tarybai 2014 metais pagal rotuojantį pirmininkavimą. Ilkramą Madov kandidatas į prezidentus, prezidento rinkimuose yra persekiojimas ir tai rodo, kad žmogaus teisų padėtis Azerbaidžiane blogėja. Azerbaidžianas turi surenkti demokratiškus rinkimus ir turi gerbti opoziciją, o ne mm, kriminalizuoti internetinės veiklos. Raginu komisijos pirmininką Baroso pasirūpinti, kad ir kitos šalis laikytųsi žmogaus teisų ir tai būtina kelti, šį klausimą būtina kelti mm, su Azerbaidžiano valdžia ir Azerbaidžiano prezidentu. Ačiū Migalski. Dziękuję panie przewodniczący, panie komisarzu. Ačiū pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai, Azerbaidžianas yra svarbus regioninis veikėjas, tai yra labai svarbus priekybinis partneris ES. Tikėkime, aišku, kad to šalies svarba auks, ypač turint omenyje energijos tiekimą, tačiau tai nereiškia, kad galime Azerbaidžianui viską atleisti dėl žmogaus teisių. Mes reikalaujame, kad žmogaus teisės būtų gerbiamos Rusija, Rusija yra tariama mūsų partnerė, taigi turime reikalauti, kad žmogaus teisės būtų gerbiamos ir šalyje, kuri yra tikra, reali mūsų partnerė, tai yra Azerbaidžiane. E, Panas Kabrnoch vadovavo delegacijai, kuri užsiema šiais lasmės, tai jeigu jis kritikavo, uh, kažką, tai jis kritikavo Europos parlamento narius. Jis vadovauja iš tikrųjų delegacijai, kuri nesugeba tinkamai atlikti darbo dėl to, kad um, europarlamentarai neteina į posėdžius. ECR turi aiškę poziciją šio klausimu ir mes esame pasirašę pasiūlymą priimti rezoliuciją. Ačiū kolegai Migalskui, dabar pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio užsiregistravo keturi kalbėtojai, yra skirta šiems pasisakymams penki kalbėtojai, tik dvi minutės yra skirtos, visiems penkiems suteiksiu žodį, tačiau prašau nekalbėti ilgiau nei po minutę, pirmoji kalbės kolegė Isaja. Ačiū pirmininkė. Mamadovas yra Azerbaidžiano opozicijos politikas, kritikuojantis šalies vyriausybę dėl e, žmogaus teisėms taikymo pribojimų ilgą laiką. Jis buvo suimtas vasario mėnesį po taikios demonstracijos ir dabar jam pateikiami sufabrikuoti kaltinimai. Žmogaus teisų organizacija Human Rights Watch paragino Azerbaidžiano vyriausybę pateikti aiškius kaltinimus Mamadovui ir jo kolegoms. Ši aplinkybė labai svarbi rengiantis Azerbaidžiano pirmininkavimui Europos taryboje. Negalime leisti pirmininkauti svarbiausią Europos žmogaus teisų institucijai šaliai, kuri persikė savo poziciją. Ačiū, kolegi Isai, dabar ponia Oiland. Ačiū, pirmininkė. Kaip strateginė Europos Sąjungos kaip strateginis partneris. Azerbaidžianas turi remtis e, religinės tolerancijos ir pasaulietiškumo bei demokratijos modelio. E, galbūt e, kai kurie mano, kad ES požiūris į Azerbaidžianą bus pragmatiškesnis, tačiau ši rezoliucija aiškiai parodo, kad <clears throat> reikia rimtai ruoštis asoci... darybos dėl e, asociacijos sutarties, taip pat ją pabrėžiama mūsų draugams Azerbaidžiane, kad mums rūpi demokratijos žmogaus teisų padėtis. Šiuo nepaisant to, aš manau, kad mums siekia, reikia siekti e, gerus santykius su Azerbaidžianu, kurie būtų naudingi tiek Europai, tiek ir Azerbaidžiano žmonėms. Ačiū kolegė Oiland, kolega Kurskis dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu nustebęs mūsų diskusijų neproporcingumu. Mes užsipuolame Azerbaidžianą, ankstesnės diskusijos Rusijos atžvilgių nebuvo tokios griežtos. Manau, kad santykiuose su Rusija ES galėtų, turėtų daugiau priemonių pasinaudoti, siekdama pagerinti žmogaus teisų padėtį. Pavyzdžiui, Lisabono startyje yra užfiksuotas e, teiginys apie Europos energetinį solidarumą. Tuo tarpu didžiausia Europos Sąjungos šalis Vokietija nesilaiko šio principo. Mm, e, dėl to, kad <clears throat> e, vedama savo interesus susijusius su Rusija, apeidama Lenkijos interesus nutėsi šiaurės dujotekio šiaurės dujotekį. Taip pat e, manau, kad atsižvelgiant į Magnickio, Politkovskos bylas bei Smolensko įvykius, nereikėtume tokiu būdu mes e, žmogaus teisų gniuždyti. Ir vien rezoliucijų kovojant su šiomis apraškomis nepakaks. Ačiū dabar kolegė Korhola vieną minutę kalbės. Azerbaidžan on itse sitoutunut usein. Ačiū. Azerbaidžanas įsipareigojo laikyti žmogaus teisų Be to, jis perims pirmininkavimą Europos taryboje 2014 metais. Opozicijos lyderio Mamadovo suėmimas prieš spalio mėnesį vykstančius e, prezidento rinkimus atrodo lik politinis aktas. Mes raginame Azerbaidžiano institucijas paleisti Mamadovą į laisvę ir jam surenkti teisingą teismą. Kaip ir ankstesnėse rezoliucijose dėl Azerbaidžiano, mes turime um, daryti nuorodą ir į žiniasklaidos laisvę. Neturi būti persekiojimo, neturi būti opozicijos lyderiai suimami ir Europos išorės veiksmų tarnyba čia turėtų imtis priemonių, kad būtų paisoma žmogaus teisų. Ačiū, poniai Korhola. Pone Hübner. Hübner. Ačiū pirmininkė komisijos nariai. Šiandien pasisakau apie Azerbaidžianą. Tai yra dar viena šalis, kuri nori įstoti į ES, bet persekioja asmenis, e, kurie laikosi kitokių politinių pažiūrų. Šį kartą mes kalbame apie Ilgarą Mamadovą, politiką, kuris yra kandidatas į prezidentus nuo opozicijos. Jis yra uždarytas į kalėjimą kaip eilinis nusikaltelis ar žudikas. Tačiau tai yra opozicijos e, atstovas, politikas. Mamadovo suėmimas, o Mamadovas e, parėmė nemažai politinių iniciatyvų, sukelia didelį susirūpinimą ES ir visame pasaulyje. Gegužės pradžioje Europos taryba paragino Azerbaidžianą paleisti visus politinius kalinius. Tačiau ta, tie raginimai nebuvo išgirsti. Tai yra nepriimtina, ypač turint galvoje, kad ši šalis perims pirmininkavimą Europos taryboje šešiems mėnesiams. Ačiū kolegijai Hipner. Baigiame pasisakymus pagal procedūrą. Prašau žodžio dabar komisijos narys Lewandowski. Gerbėmėjai nariai, aš vėlgi kreipiuosi į Jūs vyriausiosios įgaliotinės Ešton vardu. Noriu padėkoti šio parlamento nariams už jų domėjimas iš šio klausimu. Visos pastabos, visas pastabas aš pasižymėjau. Pono Mamadovo atvejis yra rimtas ir jis nusipelno ES dėmesio visų pirma dėl to, kaip tas atvejs nagrinėjimas ir antra, dėl to, kad jis yra reikšmingas galvojant apie e, laisvę imtis politinių iniciatyvų ruošiantis parlamento rinkimams. Mes e, esame susirūpinę dėl to, kad Ponas Mamadovas jau kurį laiką yra laikomas izolatoriuje. Per tą laiką jam nebuvo leidžiama susitikti su giminaičiais ir gauti maisto iš la, laisvės. Ir jo e, kalinimas e, mažina jo galimybės e, kandidatuoti į prezidentus. Aš noriu Jūs patikinti, kad ir vyriausioji galiotinė Catherine Ashton ir komisijos narys Stefan Fiule labai atidžiai stebi politinius įvykius ir mm, per susitikimus su Azerbaidžiano institucijomis ir teikdami oficialius pareiškimus reikalauja, kad būtų surinktas teisingas bylos nagrinėjimas. Taigi nėra tylima šio klausimu. Mm. Mes matome, kad e, dabar atsižvelgiama ne tik į rinkimų techninius aspektus, bet ir į piliečių ir politikų galimybę pasisakyti ir daryti politinį pasirinkimą ir reikšti savo nuomonę žiniasklaidoje ir internete. Taigi, kaip jau buvo kalbama apie tam tikrus atvejus Rusijos federacijoje, reikia nagrinėti platesnį klausimą, tai yra teismų sistemos nepriklausomumo klausimą, galvojant ne tik apie poną Mamadovą. Ir ši tema bus e, plėtojama per mūsų dialogą su Azerbaidžianu ir mūsų brandus e, santykiai su šia šalimi turėtų suteikti mums galimybę atvirai kalbėti, o būtent dabar reikia to atviro dialogo. Šių, šio parlamento rezoliucija. Iš šio parlamento rezoliucija bus atsižvelgta. Kalbama apie svarbius dalykus e, - teisės aktus, žiniasklaidos laisvę. Ir noriu Jūs pat įsitikinti, kad viskas, kas vyksta Azerbaidžiane, yra atidžiai stebima. ES delegacija aktyviai veikia Azerbaidžiane. Balandžio ketvirtą dieną ši delegacija buvo susitikusi su ponu Mamadovu, bet to palaikomi ryšiai su Mamadovo šeima ir advokatais. Ir galvojama ne tik apie poną Mamatovą, bet ir kitus sulaikytus asmenys, įskaitant poną Tofik Jakublų, kuris taip pat yra kalinamas iki teismo. Ir džiaugiuosi, kad Europos dele... Sąjungos delegacija šią savaitę aplankė poną Jakublų e, kalėjime ir šiuo atveju taip pat yra atidžiai stebima situacija ir mes esame pasirengę reaguoti. Ačiū komisijos nariu Lewandowskiui, baigime diskusijas šio darbo tvarkės klausimų. Diskusijų pabaigoje e, pateikti šešių rezoliucijų projektai, balsuosime diskusijų. Pasibaigus diskusijoms, paskutinis darbo tvarkės klausimas.